vadovų tarybos pranešimas ir komisijos pareiškimas apie 2009 m. spalio 29 ir 30 dienos Europos vadovų tarybos išvadas, įskaitant Europos vadovų tarybos pirmininko ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai, komisijos vicepirmininko kadenciją ir įgaliojimus, bei naujosios komisijos struktūrą. Dėkoju ministrui pirmininkui Reinfeld ir pirmininkui Baroso už tai, kad jie dalyvauja šiandienos posėdėje. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Frederikui Reinfeldui. Thank you, Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Man labai didelė garbė grįžti dar kartą į šią salę ir pristatyti prisipažinsiu, labai sudėtingos ir daug iššūkių iškėlusios Europos vadovų tarybos posėdį. Paaiškinsiu situaciją susidariusią Europos vadovų tarybos išvakarėse. Tada mes nuolat palaikėme ryšį su Praha ir kitomis sostinėmis ir galvojame, kaip galėtume išspręsti Švedijos ar patenkinti Švedijos reikalavimus dėl e, pagrindinių teisų hartijos. Buvo daug skirtingų nuomonių ir buvo prašoma daug skirtingų išlygų, ypač e, iš, e, pabrėžtina, kad iš keletos valstybių narių. Bet kaip ten bebūtų, mes aiškiau suformulavome savo poziciją dėl klimato kaitos. Tai yra kita svarbi mūsų posėdžio tema. E, Daugelis valstybių narių perduota žinia buvo, kad jos nėra pasirengusios įsipareigoti finansuoti klimato kaitos išlaidų. Tai yra, kaip e, padėti prisitaikymo prie klimato kaitos e, procese besivysančiom šalims. Atsižvelgiant į šias aplinkybės, aš vis tik turiu pasakyti, kad esu patenkintas e, vadovų susitikimo uh, išvadomis. Norėčiau pabrėžti jas. Mūsų pagrindinis e, Europos vadovų susitikimo tikslas buvo pasirengti gruodžio mėnesio klimato kaitos konferencijai Kopenhagai ir toliau išlikti lyderę klimato kaitos klausimais. Nereikia turėti jokių iliuzijų. Dėrybos buvo ilgos ir sudėtingos, bet galiausiai iš diskusijų išplaukė Europos tarybos ir komisijos e, samatos patvirtinimas. Tai yra 100 milijonų eurų kasmet bus skiriama iki 2020 metų. Ir paskaičiuota, kad tokia pati tarptautinė parama turėtų būti suteikiama nuo 22 iki 50 milijardų kiekvien, e, iki tų pačių metų. Uh, Dabar iki 2020 metų liko 10 metų ir turime elgtis greičiau negu iki šiol. Taigi e, taryba pabrėžė, kad papildomai prie to reikės dar globalinio finansavimo, kuris sieks 5-7 milijardus kiekvienais metais nuo 2010 iki 2012 metų. Galutinis skaičius bus nustatytas atsižvelgiant į Kopenhagos e, konferenciją. ES valstybės narės yra pasirengusios prisidėti e, prie šio finansavimo ir jos nori išlikti pagrindinėmis veikėjomis. Aš labai džiaugiuosi, kad mes sugebėjome pasiekti susitarimo tą temą. Prieš keletą dienų aš grįžau iš dėrybų su ministru pirmininku Singh ES ir Indijos vadovų susitikime Naujajame Delyje. Šiek tiek anksčiau šią savaitę aš dėrėjausi su prezidentu Obama, Junktinių Amerikos valstybių ir ES vadovų susitikime Vašingtonė. E, dėl to, kad buvo susitarimas pasiektas Europos taryboje, ES galėjo e, pateikti savo poziciją dėrybose labai tvirtai. Mes sugebėjome suformuluoti savo įsipareigojimus ir lūkesčius ir dar kartą mes galime išlikti lyderiais klausimą, sprendžiant, kuris yra gyvybiškai svarbus visiems piliečiams. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, praeitą savaitę taip pat kalbėjome ir apie ekonominę bei finansų padėtį. Nors pasaulio ekonomikoje matosi e, gerėjimo ženklų, Europos vadovų taryba pabrėžė, nusiraminti dar negalima. Kitais metais visos išskyrus vieną valstybę narę rizikuoja viršyti 3 procentų deficito ribą. Nuo 2008 metų pradžios mūsų bendras BVP sumažėjo 4,7 procento. Tai yra labai tvirtos priežastis, kodėl mes neturėtume atsijimti paramos priemonių tol, kol nebus užtikrintas ekonomikos atsigavimas. Tuo pat metu reikia sustiprinti pasitikėjimą ir e, renkti, da, tęsti darbus dėl išbridimo iš krizės. Europos vadybų taryba pasiekė ženklios e, pažangos stiprinant finansų kontrolę. Mes pasiekėme platų susitarimą dėl Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo. Pirmininkaujantį šalis dabar pradės e, diskutuotis e, dėl dėl šių pasiūlymų su Europos parlamentu. Mes norime pasiekti susitarimą dėl naujos kontrolės struktūros paketo. Mes norime užtikrinti, kad finansų krizė nebepasikartotų. Turiu galvoje tokią finansų krizę, kokią ką tik patyrėme. Uh, Visą tai turėdami mes turime sutelkti dėmesį darbo vietų išsaugojimui. Maždaug 500, 5 milijonai piliečių Europoje jau neteko darbo ir dar daug tas skaičius išauks. Todėl mes turime imtis veiksmų, kad ši tendencija pasikeistų. Pristatydama Švedijos pirmininkavimo prioritetus jums Liepos 15 dieną, sakiau, kad ES iš krizės turi išbristi sustiprėjusi. Aš jums sakiau, kad ekonomikos ir finansų krizės suvaldymas yra vienas iš svarbiausių mūsų uždavinių. Jis ir išlieka toks. Dėl tos priežasties mes ketiname grįžti prie šių svarbių klausimų Europos vadovų susitikime gruodžio mėnesį. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Kitas svarbus šio posėdžio rezultatas buvo ES Baltijos jūros strategijos prieimimas. Tai yra strategija, kuri yra pagrista Europos parlamento iniciatyva. Šią strategiją mes siekiame spręsti netidėliotinus ekologinius uždavinius susijusius su Baltijos jūra ir prisidėti prie ekonominės regiono sėkmės. Aš esu įsitikinęs, kad ši iniciatyva e, turės teigiamą poveikį kitoms Europoms dalims. Mes turi, galėsime sutelkti regionus, galėsime ženkliai prisidėti prie ES konkurencingumo bendrai. Taip pat mes aptarėme teisingumo ir vidaus reikalus. Mes pasveikinome pažangą, kuri yra įgyvendinta įgyvendinant priemonę ir yra pasiekta įgyvendinant priemonės dėl nelegalios migracijos viduržėmio jūros regione. Mes e, kreipėmės, kad būtų imtasi veiksmų visoje eilėje konkrečių sričių. Gerbiami parlamentarai ir pirmininkė, aš žinau, kad jūs šiandien ketinate aptarinėti ir institucinius reikalus. Be abejo, jie buvo mūsų diskusijų labai svarbus elementas. Žinoma, vienas iš svarbiausių klausimų buvo užtikrinti greitą Lisabono sutarties įsigaliojimą. Tai yra gyvybiškai svarbu tam, kad mes atremtume iššūkius, kurie mūsų laukia ir kad tai darytume kartu. Vyko daug konsultacijų ir jos buvo labai sudėtingos, bet galiausiai mums pavyko uh, pasiekti e, pritarimą Čekijos Respublikos prašymui. E, pasiekus tokį susitarimą, prezidentas Vasovas Klausas buvo pasirengęs pasirašyti šią sutartį ir, kaip jūs žinote, prieš savaitę jis tą padarė. Galutinis ratifikacijos dokumentas dabar jau Čekijos Respublikos buvo perduotas Italijos valdžios institucijoms, vadinasi, Lisabono sutartis įsigalios gruodžio pirmą dieną. The... Aš žinau, kad e, dauguma jūsų čia susirinkusių šiandien e, esate tiek pat patenkinti ir nurimę kaip ir aš, nes pagaliau tas lėtas pasirengimas instituciniams reformoms artėja prie pabaigos. Europos taryba taip pat įvertino ir kitus pasirengimus sutarčiai. Mes susitarėme dėl Europos išorinės šonių veiksmų tarnybos e, veiklos gairių ir nusprendėme pasirengti E, tos tarnybos veiklai ir jos struktūrai. Mums reikia rasti žmonės, užpildyti e, pareigas, kurios bus sukurtos Lisabono sutartimi. Aš ketinu e, sušaukti valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimą lapkričio 19 dieną, per kurį galėtume paskirti Europos tarybos pirmininką, ypatingai įgaliotinį ir tarybos generalinį sekretorių. Norėčiau pabrėžti, kad ypatingas įsigaliotinis turės būti paskirtas prieš paskiriant naują komisiją. Ir prieš tai dar turėtų būti palaikomi derami ryšiai su šiuo parlamentu. Kaip jūs žinote, šis e, asmuo bus ir kitas Europos komisijos pirmininkas, todėl dėl jo turės e, balsuoti Europos parlamentas. Aš dabar nebandysiu spekuliuoti, kas bus tie žmonės, bet norėčiau štai ką pasakyti. Svarbu yra ne tik pavardė, svarbu yra tai, ką jie padarys ir kaip jie dirbs. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Praeitos savaitės Europos vadovų taryba leido mums pasiekti ženklios pažangos. Ne tik vienu, bet keletų svarbių klausimų. Klausimų, kurie yra gyvybiškai svarbus Europos ateičiai, gyvybiškai svarbus mūsų planetos ateičiai. Aš esu dėkinga savo kolegoms už jų konstruktyvų požiūrį į iššūkius, su, su kuriuo šiandien susidurėme. Vis tik tai, kaip jūs ir aš žinote, dar labai daug ką reikia padaryti. Galiu Jums pažadėti, kad artimiausios savaitės bus labai užimtos ir aš e, lauksiu tolesnio aktyvaus bendradarbiavimo su šiuo parlamentu daugeliu svarbių klausimų. Iki Kopenhagų susitikimo beliko 25 dienos. Ekonomikos krizė toli gražu nesibaigė, bet mes turime solidžius įgaliojimus eiti į klimato dėrybas. Mes esame pasiryžę ir toliau dirbti kartu ir sukurti naujus ekonomikos augimo ir geresnio užimtumo šaltinius. Aš esu dėkingas už nuolatinę paramą iš šio parlamento ir mielai atsakysiu jūsų komentarus. Ačiū. Uh, you, Dėkoju, ponė premjerė. Dabar norėčiau pakviesti į tribūną pona Baroso, Europos komisijos pirmininką. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau pasveikinti premjerą poną Reinfeldą pasiekus puikių rezultatų taryboje. Noriu minėti du dalykus - politinį aspektą ir institucinį aspektą. Kai dėl politikos, dėl politinio aspekto, svarbiausia, kad buvo pasiektas labai svarbus sutarimas dėl klimato kaitos Žinome, kad tema yra išties nelengva, iššūkiai didžiuliai, tad nelengva yra tokiais atvejais pasiekti rezultatų. O, tarybos, o vadovų tarybos rezultatai viršijo mano lūkesčius. Mes e, pasiekėme, kad būtų patvirtinti komisijos siūlyti skaičiai, nustatytos aiškios sąlygos. Taigi ES yra pasiruošus Kopenhagai buvo pasiūstas aiškus signalas. Mes taip pat esame numatę reikšmingą finansavimą, kaip komisija siūlė rugsėjo mėnesį, ir taip pat yra numatytos reikiamos misijos. Jeigu norime, kad besivystančios šalis prisimtų įsipareigojimus, uh, kovodama su klimato kaita reikėtų, kad išsivyščiusios šalis paskirtų tam reikiamą finansavimą. Taigi iki 2020 metų besivystančioms šalims reikės daugiau negu milijardo eurų per metus papildomo finansavimo, kad būtų galima kovoti su klimato kaita. Taryba tam pritarė. Tai yra numatytas bendras viešasis finansavimas, kuris ir bus skiriamas. Aš tikiuosi, kad savo įsipareigojimų mes laikysimės. Suprantama, Kiti partneriai taip pat turi parodyti, kad jie taip pat e, ruošiasi rimtai elgtis kaip ir mes, nes ES negali veikti viena tik e, e, aptakiai tikėdamasi, kad kiti seks iš paskos. Tiesiog turime susitarti ir siekti, kad visi darytų viską, kad būtų sumažinta klimato kaita. Uh, Man buvo pasakyta, kad svarbiausiai mūsų partneriai Kinė ir Indija pasiekė reikšmingos pažangos pastaruoju metu. Suprantama, mes ir toliau laikysime tų diferenciacijos reikalavimų, kovodami su klimato kaita. Tačiau mes visi kartu turime dirbti. ES ir toliau nuolatos pabrėž, kad kitos sustarimo šalis taip pat įneštų savo reikšmingą indėlį siekiant galutinio tikslo. O tas tikslas yra reikšmingas iš metalų sumažinimas tam, kad būtų galima pasiekti tikslo temperatūrą e, sumažinti tiek, kad išiltų mažiau negu 2 laipsnius per metus. Taip, taip mes ruošiamės Kopenhagai. Dar nėra visokiojo sutarimo dėl tikslų 2020 metams, tačiau mes turime tose dėrybose pasiekti reikšmingos pažangos. Svarbu yra sustarti dėl turinio, forma nėra tokia svarbi. Turime pasiekti sutarimą, kuris būtų paremtas tikrais įsipareigojimais, kurie būtų nedelsiant įgyvendinami ir kurie apimtų visas susitarančias šalis. Tiek kalbant apie finansavimą, tiek apie uh, išmetalų mažinimą. Visa tai yra labai svarbu, uh, Ir būtent dėl to mums yra reikalingas saistantis susitarimas. E, dėl to Kopenha, iki Kopenhagos turime susitarti dėl tų egzistuojančių skirtumų, kurie dar tebėra. Taigi aš manau, kad mūsų ryštingi veiksmai padėjo susitarti dėl susitarimo. Ir matėme, kad tai veikia. Tarybos vienas iš rezultatų ir buvo tai, kad buvo panaikinta paskutinė kliūtis ratifikuojant Lisabono sutartį. Kai reikia, mes galim susitarti, o tai duoda vilties ateičiai. Kaip sakė tarybos pirmininkas, e, kito mėnesio pabaigoje Lisabonos sutartis, kito mėnesio pradžioje atsiprašau, įsigalios Lisabono sutartis. Vyks plačios konsultacijos dėl piliečių iniciatyvos. Toks bus pirmasis etapas. Norėčiau pareikšti pagarbą ministrų pirmininkui ponui Reinfeldui, e, padėkoti jam už pastangas, kad e, ta sutartis pasiektų savo paskirties uostą, jeigu taip galime sakyti. Buvo pasiekta taryboje konsensuso ir tai yra puiku, o dabar e, vyks pereinamasis laikotarpis. Labiausiai yra pabrėžiama tai, e, prie ko reikės dirbti. Aš nenorėčiau e, komentuoti e, nieko, kas yra susijęs su žmonėmis, kurie siūlomi į tarybos pirmininko postą. Manau, kad valstybių ir vyriausybių vadovai pasirinks tokį asmenį, kuris galės būti tikras lyderis. Tai bus tas vadovas, kuris prisims rimtus įsipareigojimus ir kuris užtikrins uh, geriausius rezultatus. Tam reikia daugiau laiko, neužtenka tik šešių mėnesių. Uh, Išoriškai pagal bendrą saugumo ir užsienio politiką mes duodame aiškius ženklus mūsų tarptautiniams partneriams. Aš esu pasiryžęs tęsti su šia pirmininkaujančia tarybos valstybė puoslėjant partnerystę. Mes turime sutelkti e, vyriausybių ir vadovų vadovus dėl saugumo ir užsienio politikos. Ir tarybos pirmininkas šiais klausimais atstovaus Europos Sąjungą. Mes taip pat turime kartu sutelkti visas bendrijos kompetencijas - nuo ekonomikos iki prekybos, nuo plėtros iki vystimosi, nuo energetikos iki teisingumo, kuriuose komisijos pirmininkas dabar atstovauja ES pagal sutartis. Aš noriu, kad ši partnerystė veiktų stipresnės ir veiksmingesnės ES labui ir viduje, ir pasauliniu lygiu. Žinoma, tai pasakytina ir ypatingai galiotinį. Čia aš norėčiau pabrėžti mūsų ypatingą susidomėjimą ir interesą. Kaip žinia, e, ypatingas įsigaliotinis bus vienas iš Europos komisijos vicepirmininkų. Labai pragmatiškai galvojant, ypatingojo galiotinio ir vicepirmininko nominacija ir valstybių narių pasiūlymai leis man e, užbaigti būsimą komisijos kolegijos formavimą ir paskirdyti atitinkamus įgaliojimus. Politinių lygių aš esu įsitikinęs, kad šis ypatingas įsigaliotinis vicepirmininkas, remiamas stiprios išorės veiksmų tarnybos, sutelks Europos kompetenciją tarp vyriausybinėje diplomatijoje ir pasinaudodamas mūsų bendrijos kompetencijomis galės padaryti realų žingsnį ir efektyvumą išorės veiksmuose. Ir tokiu būdu aš prieartėju prie bendrai komisijos. Aš norėčiau, kad komisija susidėtų iš kompetitingų ir atsidavus geriausių europiečių, kad sukurtume tokią komisiją, kuri būtų pasirengusi kelti ir naudotis visomis iniciatyvos teisėmis. Aš su valstybėmis narėmis diskutuoju, kad taip iš tiesų būtų. Aš paprašiau valstybių narių pateikti pavardės, įskaitant moteriškas pavardės, ir paskui aš nuspręsiu, kaip bus paskirstyti portfeliai. Portfeliai nėra skiriami valstybėms, o asmenims, asmenims, kurie yra pasiryžę dirbti Europos projekto labui. Aš noriu sukurti Europos komisiją, kurėtų stiprų demokratinį mandatą, nes aš esu pasirinkęs gerbti e, santykių su Europos parlamentu. Sutarties prieimimo atidėliojimas iškėlė mums bendrų uždavinių. Mes negalime atidėti, atidėti komisijos formavimo, bet mes negalime e, atmesti klausimų parlamente. Apie tai kalbėsime pirmininkų suėgoje kitą savaitę. Gerbėjami parlamentarai, kitas e, Lisabono sutartis mums leis geriau patenkinti piliečių lūkesčius, bet kad ir kokias galimybės jį mums atvers, pirmiausia, tai bus politinės valios klausimas. Lisabono sutartis suteikia mums galimybę veikti, bet mums reikia valios veikti kartu. Tai E, mane gražina prie šiandienos posėdžio pradžios. Čia šiandien atstovaujama Europa, susivienijusi laisvė ir solidarume, nebūtų buvusi įmanoma, jeigu nebūtų uh, buvę ryšto ir atsidavimo žmonių prieš 20 metų. Mes norime, turime sugražinti 1989 metų dvasę. Jeigu mes dirbsime taip pat ryštingai, aš esu tikras, kad mes laimėsime. Ačiū. E, dziękuję, panie przewodniczący Komisji Europejskiej. Ačiū, pirmininkė Baroso. Dabar pasisakys politinių frakcijų atstovai. Na ir pirmiausiai Europos liaudės partijos bei krikščionių demokratų vardu. Gerbiami kolegos, Lisabono sutartis buvo ratifikuota, tą padarė 27 valstybės narės ir dabar yra laikas siekti rezultatų. Privalome pasiekti rezultatų dėl institucijų ir dėl to, kad būtų kuo greičiau paskirstyti atsakingi postai. Svarbu pasiekti rezultatų dėl klimato ir energetikos. Privalome jų pasiekti galiausiai, ypatingai ekonomikos atsigavimo srityje. Čekijos prezidentui pasirašius Lisabono sutartį ratifikavimo procesas baigėsi. Ačiū ponui Reinfeldui. EPP frakcija paliko savo anspaudą e, rengiant šios sutarties pasirašymą. Mes džiaugiamės, kad e, viskas vyko taip, kaip įvyko. Tačiau dabar reikia nustoti monopolizuoti diskusijas, telkiant jas vien institucijas, nes jos viso labo yra tik instrumentas padėtinti siekti tam tikrų ambicijų. Būtent dėl to mano frakcija, ponė Reinfeldai, E, sieks, kad būtų viskas padaryta, kad būtų kuo galima greičiau įvardinti tarybos pirmininko pavardę ir, kad, ir vyriausiai galiojantinio pavardė, kad būtų paskelbta taip pat. E, todėl e, norėčiau, kad būtų galima kuo greičiau paskirstyti komisarų pareigas, kad jie iki e, parlamentui e, sutinkant juos e, klausimams, jie spėtų pasirenkti. E, Pone tarybos pirmininkė, pone komisijos pirmininkė, mes Žinome, kad asmenys, jų pavardės nelabai e, domina daugiau, ką nors negu tą Briuselio mikrokosmosą. Svarbiausia yra kas kita piliečiams. Tai yra kreditas, tai yra kreditų klausimai, tai yra nedarb, kova su nedarbu, tai yra e, pasirengimas Kopenhagos konferencijai. Ir galiausiai svarbu e, piliečiams yra tai, kad 2090 nebūtų pažymėti dar kartą dujų tiekimo trikdymais, nes situacija būna nebepakenčiama tokiais atvejais. Ir dabar. E, institucijos, Europos institucijos ir mes patys turime daryti viską, ponė Reinfeldai, kad Europa rėdėtų greitojo e, traukinio e, ritmu, o ne važiuotų kaip koks menkas mikroautobusėlis. E, E, mes žinome, kad jums nebus lengva rasti tą pusiausvyrą tarp politiškai jautrių klausimų, e, geografinių klausimų, e, nešališkumo ir žmonių pasirengimo imtis pareigų. Tačiau reikia kuo greičiau parengti sutarimą taryboje, o parlamentui ir frakcijoms tampa pareiga tampa greičiau išreikšti savo nuomonę, atsakingai tą padaryti, pirmiausia, kreipiant dėmesį į bendrą Europos interesą. Žinau, kad Kad, tikiuosi tiksliau, kad tai bus dar viena e, pirmininkaujančios Švedijos sėkmė, tačiau kad tai būtų sėkmė veikti reikia greitai. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, žinau, kad klausimų yra daug, o laiko maža, tiek dėl klimato, tiek e, dėl institucijų klausimų. Noriu pasveikinti vadovų tarybą už jos požiūrį, nes ji ir toliau išlaiko savo įsipareigojimus kovoti su klimato kai tai buvo pasiekta sutarimo, kai tie įsipareigojimai buvo išreikšti skaičiais. Tai rodo mūsų ryštą žengti pirmin. Europai e, ne, nebūtų gera taktika iš karto padėti visas kortas ant stalo iki Kopenhagos. Reikėtų pakviesti taip pat, reikėtų nepalikti um, dominuoti Kinijos, Indijos ir kitų. Um, Jungtinės valstijos, Kinė ir Indija šiandien yra pasaulinės galybės, jos turi prisimti joms tenkančią atsakomybę, kaip savoje atsakomybę prisima Europa. Kopenhagoje E, svarbu bus svarbiausia, kad būtų prisimimti, kaip jau sakiau, skaičiais išreikšti įsipareigojimai. Aš kalbėjau apie tai, kad privalome pasiekti rezultatų. Ir ta prievolė pirmiausia yra susijusi su darbo vietų kūrimu ir ekonomikos gaivinimu, nes tai yra tarpusavį susiję dalykai. Net jau matom, net jeigu ir matome ekonomikos atsigavimo pirmųjų daigų, svarbu yra, kad darbo vietų kūrimas lydėtų tą atsigavimą. Ir svarbu, kad visi tie procesai būtų paremti sveiku pagrindu, kad mm, rinka netaptų protekcionistinė, kad jinai kartu būtų atvira. Tokie bus svarbiausi rūpešiai artimiausių metų, nekalbant e, jau apie kitus šalutinius klausimus. Šiandien minėjome Europų, e, Berlyno sienos kūrimo 20-metį. Mes matėme, kokie ryštingi buvo žmonės tuo met E, pone Reinfeldai, kviečiu Jūs sujudinti vėlgi valstybių ir vyriausybių vadus, kad ryšto būtų tiek pat kaip tada, kai griuvo siena. Dėkui. Ačiū. Pane Dolai. Dabar progresyvės socialistų demokratų alijanso Europos parlamente vardu ponas Svoboda. Ačiū, ponė pirminkė. E, einantis pirmin... komisijos pirmininko pareigas, e, e, tarybos pirmininkė. E, iš tikrųjų, e, tik nuskambėjus e, Vasalo Havelo kalba dar kartą patvirtino, kaip svarbus buvo šie procesai, kurie vyko prieš 20 metų ir aš gimiau rytinėje gelžinės uždangos dalyje, jeigu būčiau gimęs vakarinėje pusėje, galbūt mano likimas būtų sklostas visai kitaip. E, ir vis dėlto aš buvau ten, kur buvau. E, tuo metu prie mūsų jungėsi daug čekų pabėgėlių. Taigi noriu pasakyti, kad e, Lisabono sutartis yra labai svarbus e, žingsnis Europos istorijoje ir na, gal, na, simboliška, kad dabar, kai mes švenčiame Europos skaidimo dvide, panaikinimo 20-metį, tuo pačiu ratifikuota Europo, Lisabono sutartis. E, noriu klausti tarybos pirmininko pareigas einančio ministro. Ar jūs e, siekiate ateityje užtikrinti geografinę pusiausvyrą, geografinį balansą ir ar jūs pasirengę Taip pat užtikrinti, kad e, būtų įtrauktos mūsų įtakingosios moteris. Aš nekalbu vien tik apie ponę Malstrom. Ir nekalbu vien apie savo frakciją, bet ar gali Europą apskritai leisti savo neturėti stiprių moterų komisijos sudėtyje, e, vadovančiose postuose. Aš suprantu, kad jūs nebūtinai galite daryti tam tiesioginės įtakos, bet aš norėjau paliesti geografinį ir lyčių pusiausvėros klausimus. E, ar jūs ketinate užtikrinti, kad taptų ne dviprasmiškai aišku, kad koks aukštas įsigaliotinis, e, kuris bus paskirtas, e, būtų patvirtintas e, tame poste tik tada, kai parlamentas išsako savo nuomonę. Na, galbūt aš kiek užbėgu įvykiam už akių, tačiau aš manau, kad uh, turi nedviprasmiškai būti aišku, kad e, Europos parlamentas turi ratifikuoti arba patvirtinti šitokią kandidatūrą iš savo pusės. Ir mes galime, pirmininkė Baraso, patikinti, kad mes norime leisti jums laisvai vykdyti savo pareigas, laisvai dirbti savo darbą, tačiau mes taip pat norime e, tarti ir savo žodį ir e, šią procesą neturi būti pernelyg e, užvilkinti. Na ir dar vienas dalykas yra finansinė krizė, kuri neramina labai daugelį žmonių, taigi jūs visai teisingai paminėjote, jog vis dar auga bedarbystė, jūs labai teisingai pastebėjote, kad mes turėtumėm toliau taikyti pagalbos priemonės, kol nedarb... nedarbo lygis yra aukštas. Nes iš tikrųjų naujojo Europoje reikėtų užtikrinti, kad tokio aukšto nedarbo lygio nebūtų. Be abejo, visa šita diskusija yra svarbi ir nebyloja apie tai, kad mes iš tikrųjų norime kontroliuoti patį. Be abejo, mes Nenorime užkrauti aukštų mokesčių žmonėms, bet norime panaudoti visas turimas priemonės tam, kad būtų sustabdytas šitas spekuliavimas. Norime padėti tiem bankam, kurie iš tikrųjų patiria rimtų sunkumų, tam, kad jie nepanirtų dar gilesnę krizę. Na ir O man saks, mm, pirmininkas yra kažkada pasakęs, kad aš esu tik tai vargšas bankininkas, kuris vykdo Dievo valią žemėje, tačiau aš manau, kad tai yra na, labai ciniškas pareiškimas, mes neturėtumėm leisti bankininkam e, teikti, jog jie dirba Dievo darbą, mes turėtumėm kaip tik tai užstoti žmonės tam, kad užkirstumėm kelią spekulacijoms e, ir užkirstumėm kelią nedarbo didėjimui. Ačiū, ponė Svoboda. Toliau žaliųjų ir e, liberaldemokratų e, frakcijos vardu, ponas Giferhofstas. Pone pirmininkė, dėkoju, norėjau pasveikinti poną Reinfeldą. Ir Ceciliją taip pat. Ratifikuoti pavyko Lisabono sutartį, tai yra puikia naujiena. Turime pabrėžti, kad tai pavyko padaryti jūsų ryšto dėka. Ta pavyko pasiekti jūsų talento siekti kompromiso dėka. Buvo tikrai daug pesimizmo. Ir šioje salėje, kurie e, pes, tie pesimistai mane, kad e, reikės laukti e, rinkimų Junktinėje karalystėje, o galiausiai gal ir iš vis ta sutartis nebus ratifikuota. Tad leiskite padėkoti Jums už atliktą darbą. Tai reiškia, kad užsibaigė beveik dešimties metų darbo ciklas. Norėčiau Jums padėkoti ir už šios dienos diskusijos. Jūs sutikote su, susitikti su frakcijų vadovais ir diskutuoti apie tai, e, turė, kas, tai, kas turėtų būti e, vadovų tarybos pirmininkas, kas turėtų būti vyriausias įsigaliotinis. Diskusijos buvo vienintelis. E, spaudoje šiais klausimais rašoma, daug, tačiau viešų diskusijų nevyks. Aš manau, kad ateitie reikėtų pagalvoti, kaip reikėtų veikti, kad to skaidrumo vykstant panašiems procesams atsirastų daugiau, nes skaidrumas šiuo atveju yra labai svarbus dalykas, svarbus visai Europos Sąjungai. Norėčiau pradėti šiek tiek kitokią tvarką dėl atskirų paskirimų. Aš norėčiau pradėti nuo komisijos, ponė komisijos pirmininkė, nes manau, kad parlamentui tai yra svarbiausia. Tai yra jūsų ir mūsų kompetencijos rytis, tačiau būtent Jūs atliekate vykdomai darbą, mes kontroliuojame, o su taryba santykiai yra šiek tiek kitokie. Ko iš jūsų yra prašoma? Iš jūsų yra prašoma naudotis vadinamaisiais klasteriais ir numatyti tam tikrą klasterį, kaip bus pasiskirstomos atsakomybės rytis. Reikėtų sugrupuoti tuos komisijos E, portelius. Pirmiausia, užsienio veiksmai tai yra vienas dalykas, inovacijos, klimato kaita ir e, tai manyčiau tai yra kitas klausimas, ekonomikos reikalai, finansiniai ir ekonominiai reikalai tai būtų trečias dalykas ir ketvirtas dalykas būtų vidaus reikalai. Kodėlgi nepaskyrus vicepirmininkų, kurie tikrai imtųsi atsakomybės už atskirostų portfelių grupės komisijos viduje. Maničiau, kad tai galbūt padėtų dar geriau pagerinti komisijos veiksmus, komisijos darbą jums vadovaujant. Ir antra, aš manau, kad reikėtų numatyti geresnę pusiausvyrą, e, numatant tam tikrą skaičių moterų Europos komisijoje. Manau, kad teikiant kandidatūras ir, ir jas gaunant, jūs turėtumėte tai atkreipti dėmesį. Kai dėl antro dalyko E, dėl vyriausiųjų galiotinio skirimo. Manau, ponė Ranfeldai, kad svarbiausia, kad tai būtų tas žmogus, tas vyriausias įgaliotinis, kuris nori vykdyti ES politikų ir bendros užsienio ir saugumo politikos, politiką vykdyti nuosekliai. Reikėtų, kad tas žmogus žinotų, ką jis daro, ko jis siekia. Tai turėtų būti tas žmogus, kuris E, pasitikėtų Europos išorės reikalų tarnyba. Tai yra tie trys esminiai dalykai, kurie turėtų būti būdingi tam asmeniui, kuris užims tas pareigas. E, bendra užsienio ir saugumo politika turėtų ir e, vyk, būti vykdoma integruotai. Trečias dalykas, apie kurį labiausiai yra kalbama, tai yra patraukliausia daugeliui tema, tai yra tarybos pirmininkas. Mano frakcija, ponė Reinfeldai, turėtų, pa, išreiškia tris nuomonės. Spręs taryba, o mes galim tik savo nuomonę pareiškę, tačiau ačiū Dievui, yra žmonių, kurie nori, kad parlamento nuomonė būtų iš, išgirsta. Daugelis siūlo, kad tą žmogų reikėtų vadinti pirmininku, ne prezidentu. Yra kitų, kurie mano, kad ES vis labiau integruota tampa jeigu dabar būtų renkamas pirmininkas e, vadovų tarybos, reikėtų išrinkti tikrą įsitikinusi europietį. Juk renkdami popiežių nerinktumėm žmogaus, kuris netiki į Dievą, ar ne? Ir dar vienas dalykas. Tai yra tas žmogus, kuris turi tikėti bendrijų metodu, nes būtent bendrijų metodas padėjo žengti į priekį ES, nes tarp vyriausybinis lygmuo yra visai kas kita. Tai yra tas metodas, kurio dažnai rėmėsi didžiosios valstybės. Laimiai ne visos taip darė, tai yra e, tas metodas, kuris nepasitarnauja mažoms valstybėms. Reikėtų laikytis bendrijų metodų. Ir dar norėčiau kreiptis į poną Reinfeldą, paragyti ieškoti konsensuso taryboje. Reikėtų, kad atsir... Manau, kad Europos parlamente egzistuoja proeuropinė koalicija. Reikėtų kad skiriant šį asmenį būtų atsižvelgta į tos proeuropinės koalicijos atstovų siūlymus. Manyčiau, kad tas alijansas yra labai svarbus, nes jo dėka taip pat ES žengia į priekį. Dėkoju. Dziękuję, panie przewodniczący. Pani Rebeka. Ačiū, ponė Perhofstad. Dabar norėčiau pakviesti ponę Rebeką Harms, kuri pasakys vėlgi žaliųjų ir laisvojo alijanso vardą. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia Eifildai, ponia Broso. Manau, kad Tai juk mes prisiminėme 20 metų senumo įvykius. Atveriam galimybę kiek giliau pagalvoti apie tai, kaip toliau judėsime į priekį, kokie bus pirmie sprendimai, kurie išplaukia iš to fakto, kad ratifikuota Lisabono sutartis. Jeigu grįžime prie gražių e, Vasalo Havelo žodžių ir palyginsime su apgailėtų nulemenimu taryboje, na, tai iš tikrųjų um, didžiulis kontrastas. E, ir dabar, kada Lisabono sutartis ratifikuota, be abejo, mes visi galime lengviau atsikvėpti, tačiau esame tam tikro pavojaus. Mes visi plojame Vaslavui Havelui. Aš labai atsiprašau, aš tik ką pasakiau Vaslavas Klausas ir netgi, kada jums ateina palengvėjimo jausmas, vis tiek e, kartais pavardė susipainė. Bet kuriuo atveju, mes norime pasiekti. Mes norime sutarti, kad ES vadovaujančiuose postuose būtų stiprios asmenybės, stiprus vyrai ir moteris. Vietiniai interesai, tam tikrų grupuočių interesai, skeptikų interesai, jie turėtų būti išgyvendinti arba saurinti iki minimumo. Na ir ta proga aš norėčiau, ponė Nastildai, jūs dar, dar negaliu jūsų pasveikinti, nes kol kas netrodo, kad tokios stiprios asmenybės dabar štai ateitų į priekį ir būtų pasirengę užimčias vietas. Daug kas išreiškia pasitenkinimą mūsų pasirengimu Kopenhagai, tačiau aš negaliu pritarti čia nuomonė, vėlgi man teko dalyvauti Barcelonos parengiamojo konferencijoje. Ir viršūnių stikimas Bruselėje patvirtino, kad ES į Kopenhagą vyks turėdama na, patį žemiausią lūkesčių lygį, koks kad nors yra buvęs. Aš manau, kad tai yra tikrai neteisinga. Panašu, kad Europa, panašu, kad Europa nu, tarsi atsipūs uh, ir uh, e, užsiliuliuos nuotaikomis, kad mes iš savo pusės viską padarėme, dabar jau kiti turi dirbti. Deja, jeigu mes kalbame apie politiką, orientuota į CO2 sumažinimą, į kitas ekologinius e, problemas, į klimato problemų švelnimą. Aš bijau, kad ne vienas iš mūsų patvirtintų paketų nėra pakankamas tam, kad būtų e, pasiektas tas e, tikslas, bendras klimato atšilimas neturi viršyti dviejų laipsnių. Be abejo, nieks turbūt nekelia klausimų dėl e, teisiškai privalomo tarptautinio sutarimo ir bijau, kad visi šitie procesai, kurie e, dabar vyksta jungtinėse tautose, palaikant ar remiant daugelį europiečių, e, šitie visi procesai gali e, žlugti. Taigi labai, labai reikia pagalvoti, ką mes iš tikrųjų pasakysime Kopenhagoje. Mes daug kalbame apie naują Europos pramonės bei ekonominės politikos paradigmą. Vėlgi, Vasalas Havelas susilaukė plačių, pla, pla, susilaukė gausių aplodismentų. E, tačiau nors e, panašu, kad europiečiai mėgsta kartuoti tokius dalykus ir e, na, žodžiais pritarė, tačiau finansinės krizės akivaizdoje, man atrodo, mes tiesiog praleidžiame galimybę sukurti naujų žalių darbo vietų. Finansinė krizė yra, na, matyt, pats blogiausias argumentas atsisakyti ambicingų e, planų pažaboti klimato kaitą. Ekonominis vystimas, ekonomikos atsigavimas ir klimato kaitos pažabojimas yra tos pačios metos dvi pusės, bet iš Europos kalbų to nepasakytum. Ačiū toliau, Timotikapai. Pone pirmininkė, Norėčiau visų pirma pasveikinti pirmininkančią Švediją pasiekus tokios pažangos ir pastarąjį vadovų susitikimą, kai buvo pristatoma ES pozicija dėl klimato kaitos. Ta mažinti klimato kaitą yra vienas svarbiausių mūsų prioritetų ir čia tikrai tikimasi, kad ES imsis tvirtai lyderės vaidmens. E, susitarimuose pasiekta pusiausvėra ir įvairios nustatytos priemonės yra labai sveikintinos ir tokiu būdu ES galės turėti tvirtą poziciją įdama lyg Kopenhagos. Bet aš norėčiau paminėti klausimą, kuris dabar atrodo yra svarbiausias ES darbo atvarkėje. Tai yra Europos tarybos pirmininko ir vyriausiojo įgaliotinio paskirimas. Mes turėtume pirmiausia apibriežti jų kompetencijų galę, o po to nustatytume, kokia kvalifikacija turi būti žmonių, kurie užpildys tas vietas. Žinoma, galbūt reikia formaliai nominuoti nominuoti žmonės ir išklausyti kandidatus prieš priimant e, juos į darbą. Bet e, pradėtos diskusijos dabar atrodo tik yra apgailėtinos tarp vyriausybių vadovų, kurie bando pasidalinti tuos darbus tarpusavėje. Ar tai būtų iš mažų valstybių, ar iš didelių, iš kairės, ar iš dešinės, iš šiaurės, ar iš pietų. Niekas nežino, kas bus geriausias kandidatas eiti tą darbą. Dar blogiau, kai kas bando net padalinti ES į dvi piliečių grupės, sakant, kad tik žmonės iš Šengeno valstybės gali būti kiti e, kandidatai, ar tik iš eurozonos. Aš manau, kad tai yra diskriminacija, kuri turi būti neprimtina, gerbiamas pirmininkė. Ir tai pasakyta istorinė diena, kai mes prisimename visus, kurie žuvo karuose, ir tą savaitę, kai mes prisimename krištolinės nakties siaubus ir tragiškus įvykius sekusius po to. Ir mes pamirštame. Uh, pagerbti tuos, kurie dirbo žlugdant komunizmą. Vengrijoje, Lenkijoje, Baltijos šalise, rytų ir vidurio Europos valstybės ir, žinoma, galiausiai Berlyne. Pirmininkė, teisinga yra kovoti už laisvę ir vertybės visiems, bet ne už didelės e, svarbės pareigybės keletai laimingų žmonių. Ačiū už pasisakymą. Toliau paprašysiu Liutar Biski E, GUE NGL frakcijos vardu. Pone pirmininkė. Mögen... 27 valstybės ratifikavo Lisabono sutartį. Kai kas sako, kad tai yra didžiulė sėkmė, tačiau mano frakcija taip nemano ir aš nekartą paaiškinau, kodėl mes taip nemanome. Nebeaiškinsiu visko iš pradžių. Tai, kad pagrindinių teisių hartija nebus taikoma trijose valstybėse narėse. Ir lemia tai, kad aš turiu abejonių dėl to, kaip bus saugomos žmogaus teisės Europos Sąjungoje. Išklausęs po to Vaslavo Havelo pasisakymų ir kadangi švenčiame 20-asias Berlyno sienų griuvo metinės, galiu pasakyti, kad tai nėra gerai, kas vyksta. Mes norime Europos, kuri būtų ekonomiškai ir ekologiškai tvari. Mes norime e, pasinaudoti e, Lisabono sutartimi, kuo galima plačiau. Norime, kad ji būtų taikoma. Tačiau esant tokiam kontekstui, koks jis yra, džiaugiuosi tik tuo, kad papildomų galių priemušę sutartį įgavo Europos parlamentas. Valstybių ir vyriausybių vadovai vadovų tarybos metu turėjo pasinaudoti konkretesnėmis politikomis ir tai būtų pavykę geriau atremti šiandienos iššūkius, pasirenkti E, Kopenhagos konferencijai, kur bus kalbama apie klimato kaitą, pavyzdžiui. Esant tokiam kontekstui, ES nebėra lyderė. O tuo tarpu tokio lyderystės vaidmens iš pradžių rengiant į šią konferenciją ketino imtis. Įsipareigojimai dėl išmetalų sumažinimo nėra būtinybė, neprimtina, kad valstybės narės nori atsikratyti bet kokios finansinės atsakomybės, išvengti jos norėtų. Netaip svarbu yra išsiaiškinti, ar Švedija, pavyzdžiui, taps ta zona, kur auks vynogės sėkmingai. Tačiau klausimas yra daug svarbesnis. Mes kalbame apie mūsų planetos išgyvenimą. Šiandien jau klimato kaita yra tokia, kad matome, kad plinta skurdas, žmonės nebegali gyventi savo šalyse, turi išvykti iš jų. Mes turime atsiminti, kad tai yra ta problema, kurios nacionalinių pagrindų iš, išspręsti nepavyks. E, kova už taiką, darbo vietų kūrimas, ekonomikos gavinimas yra tie dalykai, kurie nusipelno didžiausią mūsų dėmesio. Jeigu ES šiuose srityse neveiks pavyzdingai, ji nebebus tarptautinių e, požiūrių priimtina partnerė. Dėkui. E, Europy Wolności i Demokracji. Okay? William uh, Dartmuto grafas. Gerbiams parlamento pirmininkė, naujasis tarybos pirmininko postas, kuriuo dabar visi atrodo apsėsti, e, reikš, kad vienas žmogus bus paskirtas dviem su pusė metų su labai menkomis galiomis. Taigi kas nors turėtų pasakyti ponui Toniui Blerui, per daug nenusiminti, jeigu jis negaus tos vietos. Po Lisabono sutarties uh, naujas tikras Romos imperatorius 21 amžiuje atsiras, mūsų laikų šaumenas, kuris, e, kurio išimtis bus, kur, išmintis bus kur kas didesnė negu Romos imperatoriaus. Tai yra komisijos pirmininkas, ponas Baroso, senjoras Baroso. Ir aš norėčiau prisiminti, ką senjoras Baroso sakė apie partnerystę. Tačiau naujasis vyriausiasis įgaliotinis bus kitoks jis turės didelį biudžetą, iš kurio galės atidarinėti naujas diplomatinės misijas. Ir aš esu nusiminęs, kad naujojo vyriausiojo įgaliotinio vieta iškels grėsmę Junktinių tautų saugumo tarybos vietoms, kurias dabar turi Junktinė karalystė ir Prancūzija. Tačiau didžiausia problema ES valstybėms dabar yra ne tai, kad bus per mažai diplomatinių misijų, bet tai, kad yra per daug bedarbių. Čia esantis parlamentarai pažymėjo 20-asias Berlyno sienos griuvimo metinės. Teisingai tai buvo padaryta. Bet dabar iškyla nauja Berlyno siena. Ne e, valstybių narių pasieniuose, bet valstybių narių viduose. Ir tas siena egzistuoja tarp profesorių pasaulio establish, politinio establishmento žmonių ir visuomenės. Dabar per vėlų prašyti skaidrumo, ponia Verhofstadai. Tarp mūsų yra tokių, kurie ir toliau kalbės už žmonės. Ir kalbės prieš tas institucijas, e, kaip e, anksčiau EFT yra sakiusi nekarta, e, FD frakcija yra sakiusi nekarta, sugriauna demokratiją ir joms pačioms trūksta demokratinio legitimumo. Ačiū. Ačiū. Hans Peter Martin. Nepriklausomų parlamentarų vardu. Demokratijai reikia revoliucijos. Pone Darnusai, niekad nėra per anksti ir per vėlų kovoti už skaidrumą. Niekad ne per vėlų tiksliau už jį kovoti. Norėčiau pasakyti, kad dabar pirmininkauja Švedija Europos Sąjungoje. Tai yra ta pirmininkaujančioji valstybė, kuri ypač daug dirba prie šio klausimo. kadangi į vadovaujančius postus e, skiriant asmenys, jūs suprantate, ponė Varos, e, apie ką aš kalbu. Vokietija gal davė ir ne visai gražų pavyzdį, tačiau yra ir kitose šalise problemų, nes kvalifikuotiems žmonėms paprasčiausiai nelabai įmanoma yra tuos postus patekti. Dabar, kai sutartis buvo priimta, būkite drasus, mums reikia aiškesnių struktūrų, skaidresnių struktūrų ir mums reikia, kad tie aukšti postai būtų teisingai paskirstyti, kad juos užimtų labai kvalifikuoti žmonės. Dėkui. Pan premjer Frederik Reinfeldt. Labai ačiū. Toliau ministras pirmininkas Reinfeldas, prašom. Labai ačiū už daugelį vertingų pastabų ir komentarų ir klausimų. Kaip jau kažkas pasakė, prireikė nemažai laiko, kol 27 valstybės narės ratifikavo tą sutartį. Mes tą sutartį aptarnėjome daugelį metų ir dabar bandome e, atsakyti klausimą, kaip greitai mes pradėsime gyventi po konstitucijos žlugimo. Aš pats savo darbą turiu grįsti būtent sutartimis ten yra parašyta, kad tarybos pirmininko e, asmenybę nulems vyriausybių vadovai. Būtent tai yra parašyta sutartyse. Be to, man atrodo problema tai, kad dabar minimi kandidatai yra skirtingų valstybių narių buvę ministrai pirmininkai. Ir būtų manau, kad žmonėms yra gana sudėtinga sakyti, kad jūs bandote kandidatuoti į darbą, kurio galbūt negausite, o paskui turėsite grįžti į savo valstybę ir pasakyti, na, aš to darbo negavau ir dabar dirbsiu su jumis. Vis tik mes turime pripažinti, kad čia yra labai daug svarbių veiksnių dėl vyriausiojo įgaliotinio. Čia skaidrumo bus kur kas daugiau ir diskusijų vyks kur kas daugiau, nes e, tas asmuo bus komisijos e, atstovas, komisijos narys, jis e, dalyvaus sprendimų prieimime po to, kai bus patvirtintas po klausimų Europos parlamente. Ponui Svobodai galiu pasakyti, kad sutartie labai aiškiai pasakyta, kad po įsigaliojimo gruodžio pirmą dieną vyriausiasis įgaliotinis pradeda tiesiogiai dirbti, bet jis tuo pat metu turi būti komisijos, kurią patvirtins Europos parlamentas narys. Tai galbūt atrodo sudėtinga, bet kaip aš paskutinį kartą sakiau, niekada nebuvo siekiama, kad susiklostytų tokia padėtis, kokia yra dabar. Buvo tikimasi, kad sutartis įsigalios dar prieš Švedijos pirmininkavimą. Taigi procesas yra kur kas ilgesnis, negu buvo numatyta anksčiau. Dėl balanso klausimo. Žinoma, apie tai mes irgi daug girdime pasisakymų. Dar tik šiandien pirmą kartą tariausi su savo 26 kolegų. Problema ta, kad pusiausvėros reikia siekti daug kur, o žmonės tik du Noriu Jums priminti, Jūs kalbėjote apie geografinius veiksnius, apie lyties aspektus, bet aš norėčiau pabrėžti, kad pagrindinis veiksnys subalansuojantį situaciją yra e, rasti pusiausvyrą tarp centro kairiųjų ir centro dešiniųjų. Taigi e, subalansavimo reikės labai daug ir aš norėčiau, kad uh, E, būtų rasta daug kandidatų, kurie tenkintų visus nustatytus kriterijus, kaip kurie, tie kriterijai atrodo akivaizdus, bet e, rasti tokią pusiausvyrą nebus paprasta. Kaip aš jau sakiau, kitą ketvirtadienį įvyks vadovų susitikimas ir ankstyvi pietus, vakarienė tiksliau, ir bandysime apibendrinti procesus, kuriuos bandėme užbaigti. Bet taip norėčiau priminti, kad E, prireikia daug laiko konsultuojantis su visais. Man reikia tartis su 27 kolegomis. Tam prireikia dviejų dienų. Tai gal atrodo fantastiškai gražu, bet laiko reikia labai daug. Dėl klimato kaitos. Sutinku su Rebecca Harms, kad Europa nedaro pakankamai. Taip pat noriu priminti, kad mes numatėme tokią situaciją, pagal kurią mūsų pastangos Europoje turi sustiprėti, siekiant teisiškai nustatytų privalomų tikslų. Tačiau egzistuoja sąlygos. Ir tai atsispindi daugelio mano kolegų nuomonėse. Jie labai tiksliai suformulavo savo pozicijas. Jeigu norime, kad Europa paeitų dar toliau į priekį, mes turime siekti tokių pat įsipareigojimų iš kitų pasaulio dalių. Aš sveikinu valstybių sprendimus, valstybių narių lygmenių priimtus sprendimus, kurie eina toliau negu ES vidurkis. Švedija, pavyzdžiui, išsikėlė tikslą sumažinti emisijas 40 procentų iki 2020 metų. Vokietija tą patį padarė. Taigi mes turime daugiau daryti. Taigi aš manau, kad mes nesame vieninteliai, kurie prašo E, nul, su, su, įgyvendinti, supaprastinti sprendimus, kurie bus priimami Kopenhagoje. Tačiau padaryti dar reikia labai daug, kad kitos pasaulio dalis pradėtų judėti. Aš, kaip sakiau, ką tik grįžau iš kelionių Indijoje ir Junktinėse Amerikos valstijose, šį mėnesį dar važiuosiu į Kiniją. Ir mes turime pasiekti lyderystės susitarimą, kad visas procesas pajudėtų tai yra labai sudėtinga. Tai yra pasaulinis iššūkis pasaulyje, kuriame trūksta globalinės lyderystės ir sprendimų prieimimo, kaip kad ES. Kur kas sunkiau yra pasiekti konkrečių rezultatų, bet tą padaryti reikia. Kaip jūs žinote, ES tik 13 procentų pasaulio išmetamų CO2 tiesiekia mes galime kažką padaryti, bet mūsų nepakanka, turime dirbti su kitais stambiaisiais teršėjais. Jeigu mes pakelsime rankas ir sakysime, kad nenorime prisidėti sustarimo, tai sukursime neįmanomas aplinkybės, turime kažkaip veikti. Baigdamas noriu pasakyti, kad Švedija pirmininkaudama stengiasi pasiekti geresnio finansų kontrolės mechanizmo, nori, kad geriau finansuotų finansų rinkos ateityje. Be to, mes pradėsime diskusijas, kurios bus pratestos per Ispanijos pirmininkavimą dėl konkurencingumo ir kaip mes galime sukurti geriau funkcionuojančias darbo rinkas ir išbristi iš krizės, kurios e, e, perspektyvų dabar jau matome. Ir reikia pasimokyti iš problemų, kurias išsprendžiame. E, reikia diskusijų, reikia priimti e, reikiamus sprendimus, kad Europoje būtų daugiau konkurencingumo ir geriau funkcionuojančios rinkos. Ačiū ministrė pirmininkė, dėkoju už sutiktą žodį. Dabar žodis pirmininkui Barosu. Trumpai, ponė pirmininkė. Daugumas klausimų, kurie iškilo, dauguma klausimų, kurie iškilo. Debats. Tai pirmiausia, dėl klimato kaitos. Akivaizdu, kad ES yra pasiryžusi siekti privalomas teisiškai sutarties. Mes pasirašėme Kijotą, ratifikavome jį, dauguma valstybių narių ratifikavo Kijoto protokolą ir dabar mes siekiame kitos privalomos sutarties ateičiai. Jeigu esama tokių, kurie nenori tokios sutarties, tai būtent ne Europos Sąjunga, tačiau realybė yra tokia, kad kai kurie iš svarbiausių partnerių tiesiog nėra tam pasirengę, tai yra dvi galimybės. Viena reikalauti kažko, kas realiai, mes žinome, yra nepasiekiama. Antras dalykas yra siekti kaip galima ambicingesnio ir toliau siekiančio e, rezultato Kopenhagoje. Mes įstignę, kad tai dar įmanoma pasiekti ir mes sieksime. Mes sieksime kuo ambicingesnio sutarimo Kopenhagoje ir bent jau Europos komisija. Ir aš esu tikras, kad Tai yra vėlgi kartu su sustarimu tarp valstybių ir vyriausybių vadovų. Mes esame pasirengę pasirašyti privalomą sutartį, kuri nustatytų aiškius e, tikslus išsivyščiam valstybėm ir aiškius orientyrus augančiam, besivysančiam valstybėm, kurios taip pat turi prisimti savo atsakomybės dalį ir turi taip pat nešti. Ir E, išsivyščios valstybės be abejo turi prisimti savo atsakomybės dalį ir skirti tam tikrų lėšų, ypatingai skurčiausiam besivystančiam valstybėm, nes be šitokios pagalbos šios valstybės neprisitaikys ir negalės e, dėti tų pastangų, kuris reikalingos. Kai dėl institucijų klausimų. Sakykime, viską taip, kaip yra. Elkime sąžiningai. Įsigaliaus nauja sistema. Dabar to yra to įsigaliojimo išvakarės. Ta sistema bus labai reikli Dauguma iš mūsų daug darbo įdėjom, kovojom, kad tas sutartis įsigaliotų. Ir ne vienerius metus. Po Nicos sutarties pasirašymo devynerius metus vyko darbas. Mes norėjome ambicingesnės sutarties. O ir dabar turime tą sutartį įgyvendinti. Darbas sudėtingas, todėl kad mūsų sąjunga sudėtinga, nes tai yra valstybių sąjunga, tai yra piliečių sąjunga. Manau, kad svarbiausias dalykas yra Pagarba sutartims. Mes esame teisinė bendruomenė. Ir tą dieną, kai mes e, laikysime sutarčių, e, prisimtami mažiau įsipareigojimų, tai reiškia, kad mes netliksime savo pareigų. Būtent todėl yra labai svarbu to perinamuoju laikotarpiu, įgyvendinant tą naują sutartį, likti ištikimiems sutartims, kiekvienam jų punktui kompetencija Europos parlamento yra labai svarbus dalykas, tarybos ir komisijos kompetencijų sritis taip pat svarbus dalykai. Aš esu vienas iš tų, kurie mano, kad Europa negalės žengti pirmin su viena institucija, kuri bando plėsti savo galės kitų institucijų sąskaitą. Aš manau, kad tarp institucinis pavydas būtų labai miesčioniškas elgesys. Priešingai, aš manau, kad būtume stipresni, jeigu vieni kitus stengsime sustiprinti. Manau, kad visų mūsų interesas turėtų būti turėti tvirtą Europos parlamentą, Lisabono sutartis jam suteikia didesnės galės, tačiau labai svarbu, kad e, vadovų taryba taip pat būtų stipri, stip, turinti stiprų lyderį, kad komisija būtų stipri, kad komisija, e, kuri pagal Lisabonos sutartį apie tas sutartį mes nuolatos kalbame, bet ją reikia ir paskaityti, kad pagal Sabono sutartį e, septintame jų straipsnėje yra pasakyta, kad komisija gina bendrai Europos interesą ir komisija žiūri, kad būtų sutartys taikomos, kad būtų gyvendinamos tos priemonės, kurias nusprendžia gyveninti institucijos. Būtent komisijai tenka darbas tikrinti, ar sutartys yra taikomos ar ne tuo pereinamųjų laikotarpiu. Tai yra tos galios, kurios sutarčių yra suteiktos komisijai ir komisija tomis galiomis ketina naudotis. Kitaip tariant, dirbti reikia partnerystės dvasia, kad ES institucijos stiprėtų. Jeigu neturėsime veikiančių institucijų, kas gyvyks? Ogi štai kas, valstybės narės, ypač kai kurios iš jų uh, bandys sprendimus priimti ne institucijose, o už jų ribų. Ar mes to norime? Nemanau. Mes norėtume, kad sprendimai būtų priimami instituciniu pagrindu, e, laikantis teisinės bendruomenės principų. Tai štai, tiek labai atvirai ir nuoširdžiai norėjau Jums pasakyti. Stiprinkime visi kartu savo institucijas, ES institucijas. Šiandien mes išklausime ypač puikią Vaclavo Havelo kalbą. Kaip sakė Žaumone, niekas negali būti padaryta be žmonių ir niekas ilgalaikėje perspektyvoje neišlieka, jeigu tai yra paremtas institucijomis. Tai štai, turime to neužmiršti ir dirbti partnerystės dvasia. Būtent dėl to, be viso kito, aš dar norėčiau Jums padėkoti už Jūsų pamastymus ir siūlymus susijusios su komisijos struktūra, su jos veikimu. Aš kaip ir Jūs e, labai vertinu bendrijų metodą. Labai uh, vertinu Europos e, sutartis, nes jos numato, kam kokia atsakomybėje sritis priklauso. Pagal sutartis e, komisijos pirmininkui priklauso tam tikros galios, aš jų neketinu atsisakyti. Kai pristatysiu komisiją, aš, kaip ir visi kuklaus autoriai, elgsiuosi štai kaip. Padėkosiu tiems, kurie man patarė ir prisimsiu visą atsakomybę už, taip sakant, galutinį produktą. Aš šiandien išklausiau įdomių pasiūlymų, tačiau svarbiausia, man atrodo, yra suprasti štai ką. Kiekvienas turi dirbti um, savo darbą, gerbdamas kitas institucijas, prisimti jam tenkančią atsakomybę. Ir visą tai ginant bendrą europinį interesą. Dėkui. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už jūsų pasisakymą. Dabar pereiname prie kitų kalbėtojų. Mendes Delygo, dvi minutės. Gracias, señor presidente. Decía el presidente de la Comisión Europea. Ačiū. Pirmininkė, visų pirma noriu atsakyti komisijos pirmininkui, kuris sveikino premjerą Reinfeld. Ta proga, kad Lisabonos sutartis galų galia atplaukė į savo uostą. Na, galiu pasakyti, kad netaip jau seniai, prieš keltą metų, šis sutartis atrodė šiek tiek kiek E, žmogus atviroje jūroje, iš Hemingvėjaus romano, pavyzdžiui, Sans ir jūra. E, na ir iš tikrųjų tas pavydalas, tas pavydalas kol kas buvo neapčiopiamas, tačiau štai dabar turime staiga visiškai, taip sakant, stupėjus apsipungustavusią sutartį, kuri jau e, įsigalios. Taigi noriu padėkoti pirmkasiai e, Švedijai. Dabar e, noriu pasakyti, kad Ispanijoje mes turime tokį posakį, kad nesvarbu, kas vyksta, bet labai svarbu, kad galų gale dienos pabaigoje mes turėtumėm rezultatą. Ir štai taip nutiko su Lisabon sutartimi. Aš, ponė Baroso, neketinu patarinėti jums, kaip reikėtų suburti komisiją, kaip reikėtų atrinkti komisarus, nes aš gerbiu jūsų autonominį, jūsų gali veikti. Uh, Jūs jau parodėte, kad esate gabus vadovas ir to pakanka. Kita vertus, kai paskirsite portfelius, mes be abejo pasakysime savo nuomonę, ar mes sutinkame, nesutinkame su sprendimais, tai irgi turbūt visiškai sąžininga. Kalbant apie einantį pirmininko e, pareigas, e, aš norėčiau Jums pasakyti, e, kas nutiko rengiant pirmąją e, starties projektą buvo pasakyta, kad naujasis tarybos pirmininko vaidmuo tektų premjerui, kuris e, dirba bent jau 2,5 metų šiuose pareigose. E, tai buvo pavadinta Brutano vardu e, premjero, kuris e, e, tik buvo išbuvęs valdžioje 2 metus ir 6 mėnesius ir būtų jau galėjęs e, tapti kandidatu. E, Kita vertus, tai yra liūdnas pavyzdys. Na ir šiame parlamente iš tikrųjų mes kartais keliame klausimą, e, kokiu ypatybių turi premjeras, kurių neturi kiti martingieji tam, kad galėtų tapti kandidatais. Taigi mes manome, kad vis tik tai reikėtų paprasčiausiai atrinkti geriausią kandidatą, geriausią asmenį, kuris yra moralinis autoritetas, kuris pajėgus Europoje užtikrinti kompromisų siekimą. Ir tai turėtų būti e, kertinės nuostatas, kertinės prielaidus. Tai yra toks tarybos pirmininkas turėtų būti išrinktas kvalifikuotos balsų daugumos metodu. Neturėtumėm taikyti vienbalsio balsavimo. Ir dėl to aš siūlau tikrai pasinaudoti kvalifikuotos daugumos e, mechanizmų tam, kad išrinktumėte e, tarybos pirmininką. Kągi, ačiū. Toliau žodis Matė Ulskok. Pusantros minutės. Eh, herr talman. Pone pirmininkė, džiaugiuosi, kad Švedija pirmininkaujantį tarybai eh, pademonstravo savo ambiciją pastumti greitesnį eh, išėjimo strategijos, iš, išėjimo iš krizės strategijos įgyvendinimą ir tai turės būti patvirtinta Europos parlamente. Tačiau aš apgailėstauju, kad vis daugiau bijo, kad klimato susitikimas Kopenhagoje nepasieks tokių rezultatų, kokių mes tikėjomės. Ir šiandienos diskusija tai atspindėjo, kaip ir klausimai Friedrikui Reinfeldui. Pesimizmas E, dominuoja ir vadovų tarybos susitikimo išvadose. Žinoma, taryba patvirtina, kad išsivystęs pasaulis turi mažinti CO2 išmetimą e, nuo 80 iki 95 procentų iki 50 metų. Bet kaip mes to pasieksime, reikia ambicingų veiksmų tuo metu. Tam, kad tai pasiektume, turime išspręsti klausimą dėl finansavimo besivystančiose šalise. Būtent tos šalis e, prisideda mažiausiai prie klimato kaitos vykstančios jau dabar, bet jos kenčia labiausiai. Ir jeigu mes neišspręsime finansavimo klausimų, tai bus sunku pasiekti susitarimą. Taigi, ką šiandien taryba žada, būtent kaip Reinfeldas sakė, ES prižadėjo e, prisidėti prie finansavimo sureguliavimo. Tai būtų tam tikra antikulminacija. Bet ar ES E, gali savo neleisti to padaryti. Šiandien aš manau, kad mes turėtume būti ryštingesni. Komisija nu, pasiūlė 57 milijardus pirmais, nuo 5 iki 7 milijardų skirti pirmaisiais metais. E, manau, kad tai yra e, naudingas kentinimas. Ir Junktinės Amerikos valstijos, Kinija ir kitos šalys uh, turėtų siekti naujų tikslų, tačiau ES turi siekti savo išsikeltų tikslų. Todėl aš norėčiau pateikti klausimą Reinfeldui, jeigu jis čia dabar būtų. Kaip galvoja Švedija pirmininkaujantį tarybai sustiprinti savo mandatą prieš Kopenhagos vadovų susitikimą, nes negalima pralaimėti? Grazie, Ačiū. Ačiū, ponia Uskok. Na, jūs, tiesąkant, viršijote uh, savo kalbėjimo laiką, kitą kartą galbūt sėdrus drusmingesnė, o dabar žodis ponui Lamzorf. Minutė. Ačiū, pirmininkė. Dėka Lisabonos sutarties mes turėsime daugiau demokratijos, bus geresnė švautimų procedūra, e, turėsime aukščiausiai atstovą. E, tačiau nebus galimybė išklausyti tarybos pirmininką arba prezidentą. Nebus jokio parlamentinio tikinimo proceso. Tarybos pirmininkas turėtų būti na, geras tarpininkas, sąžininkas tarpininkas. Ir e, minimalus reikalavimus turėtų būti bent jau konsensusas. Kaip Gif Verhofstadt sakė, jeigu renkate popiežius, pasirenkate katalikų kandidatą, jeigu renkate tarybos e, pirmininką, vėlgi turėtumėte rinkti europietį, kuris tik Europos idealais. Taigi jums reikia iš tikrųjų ko nors, kas, kas į Europos tarybą gražintų tą Europos dvasę. Jeigu šių diskusijų, kurių prašė liberalų frakcija, nebūtų vykę, tai mes apie paskirimus apskai būtumėm išgirdę tik tai e, iš spaudos. Taigi, jeigu kalbame apie įvairias kairias, dešinės ir centro jėgas, turime ir rasti deramą pusiausvyrą tarp visų politinių jėgų. Kągi, labai ačiū, toliau suteiksiu žodį Janik Žado. E, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Klimato tai kaita sąlygojo 300 tūkstančių žmonių mirti tai yra grėsmė humo, visai žmonijai. Mes žinome, kad dėrybos buksuoja. Tad šiandien, aišku, galima sakyti, kad visko kaltos jungtinės valstijos, bet mes manome, kad ES atsakomybė čia taip pat yra didžiulė. Kaip sako ministras pirmininkas, ES nebėra lyderė šioje, šioje srityje. Maničiau, kad ES turi laikyti savo įsipareigojimų. Reikėtų iki amžiaus pabaigos keturiais laipsniais sumažinti. Kyla grėsmė, kad temperatūra klimato sušils keturiais laipsniais iki amžiaus pabaigos. Tad nevalia slėptis vien tik už teisėkuros uh, problemų. Mes matome, kad Japonija, Norvegija, Šveicarija yra pasirengusios prisimti didesnius įsipareigojimus nei ES. Kinija, Pietų Afrika, Brazilija ir Indonezija e, iš naujai iškylančių šalių vėlgi prisima tokius įsipareigojimus, kurie yra didesni nei buvo laukta, nes įsiklausė į mokslininkų rekomendacijas. Tad iš pono Vaclavo Havelo reikėjo išmokti štai kokią pamoką - kuklumo pamoką ir realizmo pamoką. Nustokime apsimesti, kad niekas be ES nevyksta, kad pasaulis nepasikeitė nuo Kyoto sutarties pasirašymo ir kad ES vis dar tebėra pasaulinė lyderė. Maničiau, kad svarbu yra įsiklausyti į Europos parlamento ir aplinkosaugos komiteto rekomendacijas. E, jeigu nebus dirbama reikiamai, Kopenhagos vykimas bus žlugimas. Europa gali e, imtis lyderystės, tačiau prisimti 30 procentų e, įsipareigojimus prisimdama, numatydama finansavimą reikiamą ir manyčiau, kad tuomet bus galima iš amerikiečių rankų išplėšti tą susitarimą. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Gerbiamas kolega. Dabar norėčiau steigti žodį kolegai Šimanski. Prašau. Dziękuję. Październikowe konkluzje Rady. Ačiū. Spalio tarybos išvados yra gera galimybė peržvelgti Europos poziciją klimato kaitos atžvilgių. Mūsų pastangos turėtų būti saistomos ir priklausomas nuo kitų stambių lošėjų, tokių kaip JAV, Indija, Kinija, Brazilija e, pastangų. Mes neturėtumėm sužlugdyti savo ekonomikos, e, nu, laikiaudami kitiems. Jeigu mes norime ekonominio augimo, tai mes turėtumėm e, be abejo atsižvelgti ir tos ekonominius interesus, kurie leidžia kurti technologinę pažangą ir panoti ją aplinkos labai. ES dabar atsiduria tokių situacijų, kada valstybės narės moka du kartus. Vieną kartą per emisijų prekybos mechanizmą, kitą kartą subsidijuodamos kitas šalis. Ačiū kolega. Toliau Marijo Bargetčia, dvi minutės. Ačiū pirminkė. Prieš keltą dienų Stasbūro teismas uh, Jame labai svarbu nutarimą. Komisija labai atsargiai šio klausimo reiškia savo nuomonę ir e, jinai pamėgino užkirsti kelią, kad Italijos e, e vyriausybė e, leistų iškabinti e, nukryžiuotosius mokyklose. E, tai nėra šiaip sau kažkoks tai bendras religinis principas ar panašiai, tai yra ryškus subsidiarumo principo pažydimas. Na ir įdomu, kas dabar atsitiks e, su tokiais pavyzdžiais, kada bus, e, kada įsigalios Lisabonos sutartis, ar iš tikrųjų Nesitiks taip, kad Europos teisė ima dusinti, ima trypti valstybių narių teisę. Aš manau, kad komisija turėtų iš tikrųjų daug tvirčiau reaguoti. Jūs girdėjote e, e, protestus iš įvairiausių italijos politinių sluoksnių. Tai e, yra na, tiesiog antausis mūsų, mūsų piliečiams ir e, kultūrinis, religinės, e, kultūrinė, religinio pobūdžio, religinio, religinės dvasios e, pašydimas. Kalbant apie skirimus, be abejo, mes e, turime įvairiausių posėdžių, žmonės kalba ir šiandien ten. Žinome, kad Briuselėje vyks neįlinis sutikimas. Tačiau vėlgi, jeigu mes pažvelgsime į nominacijas, Kol kas turime tris - Miliband, e, Van Rompelen ir e, Milibandą. Ir e, kol kas, na, akivaizdu, kad visi trys kandidatai mm, dalyvavo trišaliuose stikimuose. Man atrodo, kad šiam procese reikia daug daugiau skaidrumo. Mes dažnai kartojame šį žodį mūsų institucijose. Mes norime išsiaiškinti, ar e, tai yra tikrai e, deleguoti savo valstybių kandidatai, kandidatai suojant savo politinės partijas, ar yra kažkokiu tai šešėlinių susitarimų išstumti kandidatai. Ačiū toliau žodis e, Franciskas Josa Wagner. Vienai minutė. Pirmininkė. Kadangi Lisabono sutartis kėlė nemažai bendrų nuogastavimų, bendrą surūpinimą. Tai dabar mes turime pagalvoti apie tai, kaip bus uh, reaguojama į tam tikrą vienų ir kitų valstybių požiūrį į Europinio kūrimo procesus. Nes labai svarbu dabar šaltą galvą blaivių protų pagalvoti apie galimas priemonės, kurių tektų imtis, kurios galbūt reikės priimti per ateinančius metus per einčias dienas. Aš kaip e, lalus parlamentaras norėčiau matyti e, tarybos pirmininko vietoje e, vyrą ar moterį, kuris tiki Europos idealais, kuris turi patirties Europos klausimais, euro klausimais, kuris priklauso Šengeno erdvė ir kuris na, yra pasirengęs tiesiog apskaitai visokiojo puoselėti europinius idealus ir, ir ir e, esminės žmonių teisės Europoje. Kągi, ačiū kolegos, aš noriu informuoti, kad mes turime Malasijos federacijos senato delegaciją lankytojų tribūnoje, taigi mes norime šiltai pasveikinti šią delegaciją, kuriai vadovauja senatorius Dato Wong Pom Men. Jis yra beje Senato pirmininkas. Leiskite priminti, kad e, ryšiai tarp Europos parlamento ir Malazijos parlamento yra reguliarūs ir labai vaisingi. Malazija iš tikrųjų yra labai gyva, energinga e, visuomenė, jos ekonomika klesti ir vaidina svarbu vaidmenį e, Pietričio Azijos Pietų asociacijoje. Taigi man iš tikrųjų didžiulis malnumas pasveikinti kolegas ir bičiulius iš Malaisijos senato. Mes tikimės, kad jūs, jūsų vizitas čia taip pat bus e, naudingas ir vaisingas. O dabar steiksiu žodį ponui Brok dviem minutėm. Pone pirmininkai.